So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich äh, begrüßen. Sie sehen, dass hier nicht der Vorsitzende. Ja, kolegos, norėčiau Jūs pasveikinti, kaip matote, nei komiteto pirmininkas, nei jo pavaduotojas posėdžiui nepirmininkauju, nežinau, mm, dėl kokių priežasčių man teko garbė šiam pirmininkui čia tai yra posėdžiui pirmininkauti, dėl to, kad esu čia vyriausias mm, parlamentaras ar ilgiausiai dirbantis parlamente, tai man tikrai ypatinga garbė nuo šios, šioje kėdėje sėdint pirmininkauti posėdžiui, kadangi būdamas frakcijos pirmininku nuo 89 metų sėdėjau šioje kėdėje, tačiau nesijaus, neįsi, nesileiskime į sentimentalumus, ar kas nors norėtų pateikti pasiūlymų dėl darbo tvarkės, jeigu netame darbo tvarkę patvirtiname. Antrasis darbo tvarkės klausimas, pirmininko pranešimų jų nėra. Tai iš karto pereikime prie nuomonės e, projekto dėl ES ir Armėjos Respublikos sustarimų dėl vizų režimo supaprastinimu. Pakeitimų šiam, šiam pasiūlymui nėra. Elektroniniu būdu balsuokime. Pradėkime balsuoti. Ar pa, ponė Nilsen? Ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą, kadangi dėl šio nuomonės projekto nebuvo diskusijų, tai noriu paklausti tiek komiteto narių, tiek nuomonės referento, kuomet parlamentas svarstė E, sustarimą dėl vizų režimos paprastinimo tarp ES ir Rusijos. Mes paprašėme, kad tas susitarimas nebūtų taikomas e, okupuotų Gruzijos teritorijų ir Abhazijos gyventojams turintiems rusų pasus. Aš noriu paklausti, ar tos pačios uh, nuostatos bus taikomos ir vizos režimo supaprastymas sutarimus su Armenija ar Kalnų Karabacho gyventojams e, bus taikomos šios sustarimo nuostatos ar ne. Pirmininkas, ačiū už klausimą. Nuomonės referento parembos nėra, e, posėdėje neturime, taigi siūlau Jums raštu užduoti šį klausimą nuomonės referentui ir kitaip jį atsakyti nebus įmanoma, taigi pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 23 už. Dar kartą pakartokime balsavimą. Ar visi balsavote? Ar dabar visi balsavote? Kolega Poseltas įprastai yra labai stropus, tačiau dabar šiek tiek vėluoja. Baigiame balsuoti 27 už, 2 susilaikė. Rija Omen taip pat balsuoja už 28, taigi iš visų už Dabar balsuosime dėl ES ir Armenijos Respublikos sustarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos. Taip pat nėra jokių pakeitimų. Vytautų Landsbergis žodis prieš tai, prašau. Ask, uh, uh, uh, uh Noriu paklausti, ar su Azerbaidžianu ketinama uh, tą patį sustarimą pasirašyti ar ne? Gal jau tai yra padaryta, taigi informuokite. It's only Armenia at the moment. Coffee? Tea. Kol kas tik Armenijai šis susitarimas yra taikoma. Ar yra pradėtos procedūros su Azerbaidžianu, ar tos procedūros yra baigtos jau, ar e, čia Armenijai taikomos kokios nors privilegijos. Pone Jatinmakė, ar galėtumėte daugiau informacijos teikti apie tai? Olen Azerbaidžanin ja EUn. Kalbėsiu suomiškai. Esu pranešėję dėl e, ES ir Azerbaidžano e, stojimo sutarties. Deja, tos dėrybos nepasistumėjo taip sparčiai kaip su Armenija, bet aš asmeniškai tikiuosi, kad ateityje, netolimiausioje ateityje galėsime balsuoti ir priimti sprendimą dėl visų sutarties tarp Azerbaidžiano ir ES. Pone Landsbergi, tikriausiai jūs esate patenkintas dabar E, aš nesu patenkintas, bet išgirtas atsakymas yra teisingas. Tęsime balsavimą, elektroniškai balsuojame. Pradėkime balsuoti, ar visi balsavote. Kolega Galerį, ar malonėtumėte balsuoti? Ačiū. Baigiame balsuoti. Kai prie balsavo, mes, žinoma, pasižymėsime, kaip visada. Nekartosiu Jums balsavimo rezultatų, kadangi matote ekrane. Kitas pranešimas korupcija viešame ir privačiame sektorė poveikia žmogaus teisėms trečiosios šalise. 61 pakeitimas, kas už. Iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, trečioji dalis, kas už. Taigi tikrinamės dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigime. atmesta trečioji dalis. Iš karto elektroniniu būdu balsuojame, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Šešiasdešimt antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 63 kas už, prieš susilaiko atmestas 64 kas už, prieš susilaiko atmestas 65 kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 68 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 72, kas už, prieš, reikia pasitikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aš nelabai supratau, kas už, kas prieš balsuo. Vienbalsiai pritarta. pritarta. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 75 kas už, prieš susilaiko pritarta. 76 kas už, prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 81 kas už, prieš susilaiko atmesta, 82 kas už, prieš susilaiko pritarta, 83 kas už, prieš susilaiko atmesta, 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 89 už prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 92 kas už prieš susilaiko atmesta. 93 kas už prieš susilaiko atmesta. 94 kas už prieš susilaiko pritarta, 95 kas už, prieš susilaiko atmesta. 15 punkto dvi dalis, 96 pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas už prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 97 kas už prieš susilaiko pritarta. 98 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 99 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 100 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 17 kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta, 108 kas už, prieš, susilaiko pritarta turbūt, pritarta. Kas už 108 kartojame balsavimą, kas prieš? Susilaiko pritarta. 109 kas už? Prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas kas už? Prieš susilaiko atmesta. Taip. Ar sutarėte, kad atmesta, ar norite pasitikrinti elektroniškai? Gerai. Pasitikriname elektroniškai dėl 18 kompromiso, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 104. Kas už? Prieš. Dar kartą tikrinamės elektroniniu būdu. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 105. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 106 kas už, prieš susilaiko atmesta, 107 kas už, prieš susilaiko atmesta, 110 kas už, prieš susilaiko atmesta, 19 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas kas už, prieš, reikia pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 115 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 116 kas už, prieš, susilaiko atmesta 117, kas už, prieš susilaiko atmesta 118, kas už, prieš susilaiko pritarta 119, kas už, prieš susilaiko pritarta 120, kas už, prieš susilaiko pritarta 121, kas už, prieš susilaiko pritarta 122, kas už, prieš susilaiko pritarta 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame dėl 129, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 11 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kas už, prieš susilaiko atmesta. 19 nereikia balsuoti dėl jo. 20. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 21. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 22. Kas už. A, ne, nereikia balsuoti dėl 22. Atkrinta 23. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 24 Identiškas su 23 už prieš susilaiko atmesta. 25 už prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Paradėme balsuoti dėl 25, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Dvidešimt šeštas. Už prieš susilaiko pritarta, 27 už prieš susilaiko pritarta, 28 už, prieš susilaiko pritarta, 29 už, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai. Dėl 29 tikrinamės elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta vienodai pasiskirščius balsams, tai vertėjo pasitikrinti 30, kas už, prieš, susilaiko. Irgi reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl 30 ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 37, kas už, prieš susilaiko atmesta. 38, kas už, prieš susilaiko pritarta. 39, kas už, prieš susilaiko atmesta. 40, už prieš susilaiko pritarta, šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 43 kas už, prieš tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl 43, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvarą. 44 kas už, prieš susilaiko pritarta, 45 kas už prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl 45, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Kartais balsavimo rezultatų negalima tinkamai vertinti. Pritarta 46, kas už, prieš susilaiko pritarta, 47, kas už, prieš. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 47 ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Šiuo atveju atmesta 48, kas už, prieš susilaiko atmesta 49 kas už, prieš susilaiko atmesta 50 kas už, prieš susilaiko atmesta 51 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmestas septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 54 kas už, prieš susilaiko atmesta, 55 kas už, prieš susilaiko atmesta, 8 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 58 kas už, prieš susilaiko atmesta, 59 kas už, 58 buvo atmestas, norite pasitikrinti dėl 58. Galime tą padaryti, elektroniškai tikrinamis dėl 58. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Buvote teisus, prašydamas pasitikrinti 59. Kas už prieš suslaiką atmestas 60. Už prieš susilaiko pritarta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas, už, prieš tikrinamės. Pradedame balsuoti dėl ketvirto. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 15 už 14 prieš. Jeigu sakydamas, ar visi balsavote, turiu menyje ir kolegas, ir kolegės, taigi nenoriu atskirai įvardinti, penktasis už prieš susilaiko pritarta, šeštas už prieš. Gerai, tikrinamės dėl šeštojo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame dėl šeštojo. 15 už 15 prieš atmestą. Septintas, kas už prieš susilaiko atmestą. Pirmasis e, pakeitimas lingvisnio pobūdžio, dėl jo balsuoti nereikia. Dabar balsuosime dėl dėvė nuomonės. Ne. 9.3, kas už prieš susilaiko atmesta, 9.6, kas už prieš susilaiko pritarta, 9.7, kas už prieš susilaiko pritarta, 9.9, kas už prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl 9 pakeitimo ir visi balsavote, balsuoti baigiame. 15 už 15 prieš atmestą, 9.12, kas už, ačiū prieš susilaiko pritartą, 9.16, kas už, prieš susilaiko pritartą, 17, kas už, prieš susilaiko atmestą, 18, kas už, prieš susilaiko pritartą, 19, kas už, prieš susilaiko pritartą, 20, kas už, prieš susilaiko pritarta, 21 kas už, prieš susilaiko pritarta. Elektroniniu būdu balsuokime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 28 už 2 susilaikė. Puiku. Labai ačiū. Jaučiuosi kaip senais laikais, kuomet vadovaudavau parlamento plenariniams posėdžiams. Ką dabar darysime? Dabar laukiame ponios Šmit, išos veiksmų tarnybos generalinės sekretorės pavaduotojas. Jei turite laiko iki 10 valandos ir tikiuosi, kad jūsų tikrasis pirmininkas iki to laiko taip pat pasirodys. Pite?